Kaip nebus, tuomet bus balsuojama dėl rekomendacijų. Jos yra plenarinės sesijos svetainėje. E, pirmininkų suėga patvirtino darbo atvarkės e, projektą. Jis e, jums yra išplatintas. Po konsultacijų su frakcijomis aš norėčiau pasiūlyti pakeisti darbo, darbo atverkę trečiadienį. E, pra, e, Ignacio Korao pranešimas dėl automatizuoto duomenų keitimosi registravimo registruotų automobilius Portugalijoje bus įtrauktas tre, į trečiadienio darbo atverkę. Ar yra kokių nors prieštaravimų, ne? Taigi šis pakeitimas yra patvirtinamas. E NF frakcija paprašė nukelti į ketvirtadienį vasaro 8 arba kovo 1 Mm. E, diskusijas dėl pranešimo, kuriuos, kuriuos, e, kurį rengė ponė Hubner ir e, ponas Silvia Pereira, tam, kad būtų galima dalyvauti pono Ferran laidotuvėse. Aš teiksiu žodį ponui Nikola Bey. Merci, monsieur. Dėkuoju, pirmininkė. Ačiū Jums, kad Jūs pagerbėti kolegos Ferran atminimą. Mūsų labai sujaudino jūsų išsakytos, išsakyti žodžio žodį ir mes perduosime jo žmonai tuos žodžius ir taip pat ačiū, kad pagerbėte jo atminimą tylos minute. Norėtume e, pasiūlyti pakeitimą dėl balsavimo trečiadienį numatyto dėl e, Silvio Pereira ir Hubner pranešimo e, dėl Europos parlamento e, sudėties po Brexito arba per šią sesiją arba Briuselyje. E, kovo e, pirmą sesiją turėtume svarstyti šį klausimą labai e, daug kolegų šią savaitę nebus, nes mes turėsime važiuoti į kolegos laidotuvės. Ir dėl to e, prašome nukelti balsavimą. E, tikimės jūsų geros e, valios, tikimės, kad palankiai atsitiktų atsižvelgsite į mūsų pasiūlymą ir dar norėčiau pasakyti kai ką dėl pono Černeskio. Visiškai nepritariu tam, ką išsakė ponas Černeskis, bet buvo išsakyti tie žodžiai per labai audringą diskusiją Lenkijoje. Ir e, reikėtų. Mes žinome, kad pirmininkų e, sueigoje beveik visi yra politiniai priešininkai pono Černeckio ir jo teisės buvo pažeistos. E, paprasčiausi teisės principai yra pažeisti priimant tokį sprendimą, kokį jūs priėmėte. E, demokratijoje daugumos sprendimai yra įgyvendinami, mažuma gerbė daugumos sprendimus. Balsuosime slaptų balsavimo, taigi kiekvienas galės apsispręsti taip, kaip norės. Ar kas nors norėtų pasisakyti prieš pono bei pasiūlymą, prašau. Was... Reiktų pasakyti, kad parlamento pozicija buvo labai aiški dėl, e, dėl to, kad mes apgailestaujame dėl pono Fera mirties. Tačiau dabar sprendžiame kitą klausimą Tai yra dvi labai svarbios, du labai svarbus pranešimai ir kai teko labai e, daug dirbti ir nu, parlamentas parengė labai aiškę poziciją ir aišku, aiškiai nubalsavo. E, socialdemokratai e, nenuspre, nenulei, nesutinka nukelti šį balsavimą. Balsavimas e, vyktų trečiadienį ir e, jie atidėti būtų didžiulė klaida. Parlamentas turi turėti labai aiškę poziciją. E, tai e, įvyktų prieš lyderių posėdį, kurie nagrinės tą patį klausimą. Mm, taigi, taip, mes apgailestaujame dėl kolegos, tačiau nemanome, kad tai yra priežastis, dėl kurios reiktų nukelti balsavimą dėl, tokios svarb... dėl tokio svarbaus pranešimo. La proposta. Norėčiau, kad balsuotume dėl ENF pasiūlymo nukelti e, iš trečiadienį ketvirtadienį arba į, ant, arba į kovo pirmąją e, balsavimą dėl Hubner Pereira pranešimo dėl Europos parlamento sudėties tam, kad parlamento nariai galėtų dalyvauti pono Ferrano laidotuvėse. Kas yra už pono bei pasiūlymą? Kas prieš? Kas susilaiko? Darbuotvarkė nepakeičiama. Pereikime prie pono Fernandės pranešimą, pranešimo dėl mm, Europos centrinio banko metės ataskaitos. Norėčiau pasisveikinti su Europos centrinio banko pirmininku Marijumi Dragi. Prieš jam suteikdamas žodį, aš norėčiau pas, paraginti Europos parlamento narius, kurie nenori likti salėje, tai padaryti kuo greičiau.